Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai. Kviečiu visus susėsti. Pradėkime regi komiteto posėdį. Šiandien darbo tvarkė turim labai turiningą. Jau dešimt minučių vėluojame pradėti posėdį, tad laikas tikrai yra imtis darbo. Pradėkime nuo darbo tvarkės patvirtinimo. Ar galim patvirtinti darbo tvarkės? Ar yra pastabų? Ponas Vanystis Roj. Nedidelis dalykas toksai. Kaitano ateis po mūsų balsavimo, tai yra šiek tiek. Ka, su ponu Katainen susitiksime šiek tiek vėliau. Jis ateis kitam posėdžiu, o mes turėsim balsuoti prieš tai. E, prieš keistamėsi nuomonę su juo ir Europos investicijų banko vadovu. Tačiau šiaip ar taip aš manau, kad e, tas pasikeitimas nuomonėmis bus labai įdomus ir naudingas net ir jeigu jis bus ir po mūsų balsavimam. Ar yra kitų komentarų ar pastabų dėl darbo atvarkės? Ne, tokių regis daugiau nėra. Tad manau, kad galima laikyti darbo atvarkę patvirtintą. Antrasis darbo atvarkės punktas - posėdžių protokolo tvirtinimas. Posėdžių, kuris vyko vasario 26 dieną. E, patvirtinimas pastabų regis nėra ne, gal jų dar atsiras iki posėdžių pabaigos, o jeigu jų posėdžių pabaigos neatsiras, tai tuomet laikysim, kad posėdžių protokolas yra patvirtintas. Visiems tinka, tada tvarkoj. Trečiasis. Darbo tvarkės punktas pirmininkės pranešimai. Tris pranešimus turiu. Du labai techninio pobūdžio, vienas informacinio. Pirmiausia, norėčiau priminti, jog mes Balsuoti turėtume nuo 10 valandos, tad įstikinkite, kad turėsite visi balsavimo korteles. Nes be abejo, balsavimo metu reikės tikrinti kai kurios mūsų balsavimus elektroniškai. Tai štai, priminimas apie korteles. Antras pranešimas būtų apie ketvirtadienio popietės posėdžius Egi komitete. Šiemet, kad ir kaip būtų gaila, daug posėdžių mūsų vyksta ketvirtadienį po pietų, kai siūlau posėdžių darbo atvarkę, turiu elgtis sąžiningai. Tikėjausi, kad sureaguosit, bet jokios reakcijos nebuvo. Tad štai ketvirtadienio Popietę mes turim posėdžius. Dar trys mums yra likę be šito - rugsėjį, spalį ir lapkritį. Šiaip ar taip, tai yra regi komiteto posėdžiai, mes negalim niekaip padaryti taip, kad ketvirtadienį po pietų posėdžių nebūtų. Mes turim tvarkyti komiteto reikalus tuo metu. Tad kviečiu visus jūsų kelionės reikalus sutvarkyti atsižvelgiant į regi komiteto darbo tvarkę. Savo ruoštų aš taip pat pažadu, kad pabandysime sąžiningai tvarkyti šių posėdžių darbo tvarkę. Įvairių frakcijų pranešimai bus teikiami po pietų. Nežinau, kad Tai paprastai būna labiausiai komplikuota posėdžio dalis. Mes jau bandėm tą daryti, nes nelabai buvo sėkmingas tas variantas keisti darbo tvarkį paskutinę minutę, bet pabandysime ketvirtadienio posėdžius tvarkyti taip, kad ryte būtų galima frakcijų pranešimus pristatyti kai kurios, o kai kurios po pietų. Ir pratesdama galėčiau pasakyti štai, ką kitame sekretoriatas pabandys paspausti centrinės tarnybas tam, kad būtų galima dėl regijų komiteto posėdžių pasiekti geresnį sutarimą, nes kiti e, komitetai neturi tiek daug posėdžių ketvirtadienį po pietų, tad pabandysime elgtis kaip mums būtų geriausia. Pone Krėl. Labai ačiū. Aš iš tiesų maniau, kad e, visa tai pasikeis vėliau, bet jeigu jūs galėtumėte anksčiau pasakyti, būdama informuota, tai būtų tikrai labai gerai, nes aš turiu užginčyti Europos parlamento ir mūsų. E, Europos parlamento darbą. Mūsų komiteto darbas, bet mūsų darbas e, apygardose irgi labai svarbus. Mm, bet laiko tam lieka tik šeštadienis, net nežinau, kur galite nueiti 19 val. ketvirtadienį. Jeigu gyvenate Belgijoje, Prancūzijoje ar Niderlanduose, tai dar pusė bėdos. Galite grįžti ketvirtadienį vakare, bet jeigu Ispanijoje ar Portugalijoje gyvenate, tai pabandykite ketvirtadienį mm, vakare parvykti pas save namo. Aš manau, kad turėtų būti įmanoma turėti kolegą iš kitos frakcijos, kuris galėtų tave pakeisti, net jeigu jisai nėra pavaduojantis jis narys. Ir tas turėtų būti, ta galimybė turėtų būti numatyta ketvirtadienio popietę, kadangi tai yra tikrai tokia sunki situacija ir būtų gerai, kad frakcija galėtų e, nur, paskirti kitą narį, net jeigu jisai nėra pakaitinis. Dėkuoju, sako pirmininkė, pasižymėjau jūsų pastabą. Ši situacija dėl ketvirtadienį popietę vykstančių posėdžių bus ko gero gal e, priežastis pasiekti daugiau lankstumo. Ir galbūt galima bus numatyti platesnį sąrašą pakaitinių narių. Ačiū, aš užsirašiau jūsų pastabą ir pažiūrėsime, ką galim padaryti. Na, iš tikrųjų, sunku į Bulgariją parskristi iš čia ketvirtadienį po pietų. Man tenka skristi penktadienį ryte ir aš prarandu visą penktadienio dieną. Bet e, tai yra tokia situacija dėl mūsų posėdžių. Turime prisitaikyti prie jos tokia, kaip yra ir planuoti savo darbo tvarkį ir savo laiką taip, kaip mums leidžia mūsų e, darbo tvarkė. Turime rasti galbūt pakaitinių narių kai kuriems posėdžiams ir turime elgtis lankščiai ir turime savo pareigas vykdyti ir čia regi komitete. Na ir šiaip kitiems metams pasistengsime pasiekti geresnių rezultatų. Trečiasis pranešimas mano būtų toks, noriu informuoti jūs, kad praeitą savaitę aš pirmininkavau e, regi komiteto delegacijai vykusiai į Niderlandus. Tai buvo mūsų pirmoji delegacijos išvyka šią parlamento kadenciją. Kiti delegacijos nariai buvo ponia Goifrida, ponas Omaržė, ponas Novakovas, ponia Rodrygės ir ponia Pirakė. Mūsų lydėjo ponas Vaniselroj ir noriu jam labai šiltai padėkoti už jo indėlį, nes jis ir, ir jo biuras labai mums padėjo renkti susitikimus ir vizitus norėčiau pasakyti, kad mums tikrai didelį įspūdį padarė tie visi posėdžiai Niderlanduose. Buvome labai šiltai sutikti, priimti ir vyko tikrai labai naudingi posėdžiai. Esu tikra, jog tai yra vienas iš gerų pavyzdžių, kaip regionų politika ir pagalba iš regionų plėtros fondo padeda kurti darbo vietas, padeda plėtoti vietinę ekonomiką ir kaip taip padeda plėtotis MVI. Mūsų programos didelė dalis buvo susijusi su partnerystės susitikimai su vyriausybės atstovais, verslo atstovais, mokslo, E, atstovais, akademinio sluoksnio atstovais ir regioniais atstovais. Mes kalbame apie vairiausius projektus, skatinančius ekonomikos saugimą. Tad ačiū dar kartą ponui Vanistelroj. Ačiū visiems kolegoms, kurie dalyvavo e, mūsų kelionėje. Man taip pat malonu padėkoti visiems mūsų prieimusiems žmonėms, organizacijoms, įmonėms, kurias, su, su kuriomis teko susitikti mūsų komandiruotės Niderlanduose metu. Tai ta komandiruotė, kaip jau sakiau, buvo sėkminga ir paskui apsitarsime dėl komandiruočių kitiems metams. Kitas darbo tvarkės punktas keitimasis nuomonėmis dėl sanglaudos politikos ir strategijos Europą 2020 peržiūros. Pranešėjas yra ponas Ruos, jis dalyvauja posėdė, turime šešėlinius pranešėjus, taip pat yra atvykę Europos komisijos atstovai, ponas Marcel Hak ir pona, ponia Albana Demblans iš generalinio sekretoriato ir ponas Walsh iš regio sekretoriato. Atrodo teisingai visus pristačiau, sako pirmininkė. Na ir pradėkime keitimąsi nuomonėmis. Pone Rūs, žodis jums. Obrigado, senhor presidente. Caros colegas, permitam que... Dėkoju, ponė pirmininkė. Leiskite pateikti pradinį komentarą. Aš 25 metus dirbau miesto meru Portugalijoje ir esu buvęs mero asociacijos vadovas keletą metą. Ir noriu pasakyti, kad jaučiu didelį pasitenkinimą ir didelę atsakomybę, būdamas Europos parlamento nariu. Ir aš džiaugiuosi, galėdamas būti pranešėjų šiuo klausimu mes dabar peržiūrime ES 2020 strategiją, tai labai atsakingas žingsnis. Tad pirmo apsikeitimo nuomonėmis metu dėl pranešimo norėčiau pasakyti, kad tai yra savo iniciatyva rengiamas pranešimas ir norėčiau pirmiausia pasakyti, jog esu pasirengęs ir aš pats ir mano biuras esame pasirengę dirbti kartu su jumis ir diskutuoti, jeigu manote, kad tai yra reikalinga Jeigu manote, kad reikės detalesnės informacijos, galim susitikti formaliai ir neformaliai, galime renkti dvi šalių susitikimus. Mano tikslas yra paprasčiausiai padaryti peržiūras anglaudos politikos ir ES 20 strategijos vidurio peržiūrą. Tai yra puikia proga mums visiems Ši politika gali atnešti daugiau sanglaudos į Europos Sąjungą. E, gali atsirasti Europos Sąjungoje daugiau lygybės. Šiek tiek apie kontekstą. Jūs ko gero žinote, kad taryba ir komisija neseniai paskelbė tam tikrus veikalus šiuo klausimu įvairiuose tinklalapiuose. Taigi vidurio peržiūra ES 20 strategijos jau yra prasidėjusi. E, buvo peržiūri, pateikti tam tikri e, pasiūlymai, ekonomikos ir socialinis komitetas ir, ir, ir mes kartu rengėme dokumentus, rengėme tą peržiūrą ir e, ekonomikos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas taip pat rengė savo nuomonę. Praeitų metų kovą buvo pradėtos viešos konsultacijos dėl šios peržiūros ir e, to, tos peržiūros rezultatai buvo paskelbti šį mėnesį. Kovo 3 buvo paskelbtas komunikatas ir bus paskelbtas siūlymas dėl S20 strategijos peržiūros šių metų pabaigoje, sutinkamai su komisijos darbo programa 15 metams, jūsų nuo diskusija komisijos vicepirmininkas Katainen vasarį dar pasakė, kad, kad per šį pusmetį svarbesni bus kiti prioritetai. Tad dabar yra ties laikas Europos parlamentui, regionų komitetui, regioninės plėtros komitetui pradėti e, diskusiją šią temą, diskutuoti apie sanglaudos politiką. Tai štai toks kontekstas, kolegos. E, pažymėjau penkis esminius dalykus diskusijoms ir jūsų prašau pateikti savo pamastymus visus jau dabar. Pirmiausia, manau, jog labai svarbu yra išspręsti e, esminės problemas, kurias gali padėti išspręsti ES e, regionės plėtros politika. Antra. Ir, ir sanglūdos politika. Antra. Strateginių investicijų fondas yra Junkerio politikos plano dalis, jis turi būti papildomas dalykas anglaudos politikai įgyvendinti, kaip ir struktūriniai fondai. Trečia, ES 2020 strategija turi būti grindžiama daugia pakopę valdyseną ir partnerystės principais. Kitaip tariant, reikalingas mišrus požiūris, mes už tai ir pasisakome. Tai požiūris turi būti iš viršaus žemyn ir iš apačios viršų. Ir mums reikia daugia pakopės valdysenos, kaip mes jau užsakėme, kurią įtvirtintų valstybės narės. Reikėtų sumažinti tas problemas, kurios gali pernelyg apkrauti vietos ir regioninius administracijos lygius. Ir aš manau, kad yra taip pat labai svarbu ir net būtina, kad skatintume administracinį supaprastinimą. Taip pat reikia pabrėžti 11 tematinį tikslą, kuris perduoda daugiau galiojimų regionams. E, būtina laikytis teritorinių požiūrio į ES 2020 strategiją. Turime turėti tikslus, teritorinius tikslus, kurie būtų susiję su atskirais regionais, pritaikyti jų poreikiams, jiems individualiai, nes regionai skirtingi. Būtina laikytis e, tinkamo lankstumo, pavyzdžiui, numatant e, kokybinius vertinimus, kokybinės analizės. Man yra akivaizdu, kad kiekvieno regiono patirtis kitokia, jų realybė kitokia ir jiems jų ypatybės skirtingos ir jiems priemonės reikia taikyti skirtingas. Tad tos daugia pakopės priemonės turi padėti susidaryti tokį įspūdį, kad ES 2020 strategijai regionai ir patys pritarė ir laiko ją sava, primtina jiems. Tad būtina, kad tie tikslai būtų tinkamai įgyvendinti ES 2020 strategijos. Kadangi laiko maža e, įgyvendinti dabartinių struktūrinių fondų reikalavimus, reikėtų pagalvoti apie ilgalaikę strategiją, apie kitus struktūrinius fondus. Biudžetas bus paskelbtas po, kitas po 14-20 metų laikotarpiu, tad tam būsimam laikotarpiu reikia išsikelti tikslus, pradėti dirbti iš anksto, gerokai anksčiau, kad galėtume paversti realybę tų vyriausybių prisimtus įsipareigojimus. Susirinks naujas parlamentas, nauja komisija, tai vyks 19 metais, tad Mums reikia ne tik vertinti ES 2020 strategiją, nes tuo metu strategija jau turės būti beveik įgyvenita, bet reikės parengti naują strategiją, naują daugiametę finansinę programą, kuri veiks po 2019. -ųjų. Ir norėčiau Jums priminti galiausiai tvarkaraštį. Birželio 17 vyks antras pasikeitimas nuomonėmis, lauksime Tuomet pranešimo projekto, paskui Liepa bus galutinis laikotarpis pateikti e, pakeitimams. Rugsėjo mėnesį 17 dieną balsuosime regijų komitete. Ir norėčiau pasakyti, kolegos, kad jau dabar laukiu jūsų indėlio į šį pranešimą. Dėkoju, pirmininkė, ačiū. Dabar žodį šešėlinims pranešėjams. Pone Kreu, žodis Jums. Äh, Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai. Ačiū, kad suteikėte galimybę pat pirmąjį šešėlinių pranešėjų posėdį pasakyti savo nuomonę. Turiu keletą pastabų. Manau, kad pranešimas puikus, viskas, ką paminėjo pranešėja, verta išnagrinėjimo. Aš norėčiau paminėti, kad horizonto 2020 tikslas turi būti glaudžiai susijęs su sanglauda. Tai yra horizonto 2020 pagrindas – Jeigu regionai bus nusistatę tokį tikslą, tai reikia, kad regionai ruoštųsi integruotis į šią programą. Autorė kalbėjo apie e, partnerystės principą. Parlamentas labai mm, nemažai galvojo, kaip į tą partnerystės procesą įsijungti, tačiau aš pažįstu nemažai regionų ir žinau, kad ne visada e, šis principas buvo taip gerai taikomas, kaip norėtųsi. Labai dažnai procedūras reikia numatyti, reikia peržiūrėti partnerystės procesą ir aš manau, kad tai nėra toks dalykas, kurį paprasčiausiai galėtumėm patvirtinti nereaguojant E, priimti nereaguodami. Jeigu norime pagerinti sanglaudos politiką, tai tada reikia geriau pradėti taikyti mums partnerystės principą. Dar norėčiau autorės paprašyti rasti tinkamą formuluotę štai ką. Yra europiniai tikslai, yra nacionaliniai tikslai ir yra regioniniai tikslai. Tad nereikėtų, kad visi šitie tikslai keltų kažkokią tai nereikalingą e, administracinę naštą. Mes visą laiką kalbame apie tai, kad biurokratiją reikia mažinti. Jeigu turime keletą lygių, keletą tikslų, tai reiškia, kad gali, atsira, atsirasti, gali situacija pablogėti e, tiek e, savivaldybėse, tiek regionuose, kurie mūsų pranešėjos e, pranešime neįtraukti. Aš labai džiaugiuosi, kad e, buvo e, paminėta darbo atvarkė. Turiu porą pastabų ir šią temą. Paskutinės kadencijos metu 2010 metais mes pradėjome kalbėti apie penktą sanglaudos ataskaitą, mes kalbėjome apie komisijos pasiūlymą, kol buvo 2014 metais atsiprašau, 2013 metų gruodį e, patvirtint priimta keitimas. Šimtai buvo trilogų. O kaipgi tuos terminus sutrumpinti? Ta galima padaryti tik tais glaudžiai bendradarbiaujant su taryba, Nes būtent taryba e, gali pagreitinti arba palėtinti procesą. 2017 metais buvo numatyta e, tarpinė peržiūra, anksčiau to padaryti nu, numatyti negalėjome. Pastarųjų metų patirtis turėtų leisti padaryti kai kurias išvadas dėl Mm, indikatorių, dėl, ro, dėl rodiklių. E, nes dėl tų rodiklių kildavo įvairių vėlavimų. Tai gal dabar jau galėtumėm juos pertvarkyti, galbūt galėtumėme kažkokią tai numatyti laikiną maržą, kad galėtumėm organizuotis atitinkamai ir pasižiūrėti, kokių e, rodiklių būsimai politikai reikėtų, e, kad, būt, kad turėtumėm efektyvę sąnaudos politiką po 20 metų. Dėkoju, ponė Tomačič, jos nėra. Taigi, toliau pagal sąrašą ponas Van Mintelburg, šešėlinis pranešėjas. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, teisingai buvo pasakyta, kad sanglaudos politika yra labai svarbus įrankis siekiant Europos 2020 strategijos tikslų. Tai iš tikrųjų yra labai svarbi priemonė. Ir tai dera su. Ir be to, sanglaudos politikai tenka labai svarbus vaidmuo, turiu galvoje e, mokslinio tyrimo ir inovacijų srityje. Na ir dabar pasižiūrėjusi tai, kokiu rezultatu davė e, viešos konsultacijos, tai yra pateik, komisija pateikusi konkrečių pavyzdžių, konkrečių skaičių, minimas 2 procentų e, skaičius, e, būtent BVP 2 procentų išlaidų O čia reikėtų vis dėlto e, numatyti 3 procentų išlaidas e, e, būtent sanglaudos tikslams, nes moksliniai tyrimai, inovacijos gali prisidėti be visą kitą prie darbo vietų kūrimo ir ūkio augimo. Toliau, kalbant apie užimtumą, mokymą, švietimą, tai turėtume pamastyti, kaip geriau pasinaudoti ES struktūrinių fondų lėšomis, kad skatintume e, žmogišką kapitalą. Dar vienas dalykas minimas e, pranešime, tai kaip galėtume sustiprinti e, mažųjų vidutinių įmonių darbą, E, kartu e, e, padarydami, geriau panaudodami energiją. Visi tie, visos tos priemonės tikrai galėtų prisidėti prie Europos 2020 strategijos tikslų pasiekimo. Tad Europos parlamentas tikrai pradėjo darbą šios ryties kartu su kitom ES institucijom, bet kita vertus žinom, kad jau nemažai programų patvirtinta ir dabar reikia tik tai užtikrinti tų programų įgyvendinimą. Reikia pasirūpinti, kad įvairių fondų lėšos e, tiesiog e, prisidėtų prie to, kad būtų pasiekti tų įvairių programų ir bendrieji Europos 2020 strategijos tikslai. Tad tuo ir apsiribosiu, tikiuosi, kad pranešėjas atsižvelgs į mano mintis. Labai ačiū. Toliau kitas šešėlinis pranešėjas Dimitrijus Papadimulis. Nematau salėje, jo nėra. Ne, jūs nenorit kalbėti. Puiku. Ponas Ropė. Ar norite kalbėti? Prašom. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu pasveikinti pranešėją, poną Rus. Aš Aš irgi, kaip ir jis, daugiau kaip 20 metų dirbau savivaldybės vadovų ir asociacijos prezidentų buvau, todėl manau, kad turim <clears throat> tam tikrą patirtį šitoje srityje, kaip konkrečiai veikia ta sanglaudos politika atskiroje valstybėje ir su kokiom problemom susidurėm. Iš tikrųjų, per <clears throat> šešėlinių pranešėjų sustikimą e, manau, kad e, tikslai, kurie e, užsiduoti Europo 2020, E, bent jau nesumažins ambicingų šios strategijos tikslų ir jie bus pasiekti. Tai, kad e, Europoje šiandieną, mm, na ir Europoje, ir atskirose šalyse turim per didelius skirtumus ir dėl to kenčia visi ir tie, kur, kuris, sakykime, kur geresnė situacija ir kur blogesnė. Vien vakar dienos svarstymas e, transporto problemos Europoje, kada Vokietija įvedė minimalios algos sakykime, reikalavimą. E, išaukė e, labai aiškiai pamatėm, kad iš tikrųjų skirtumą labai didelį ir turim dėti pastangas, kad iki 20 metų skirtumai sumažėtų tiek atskiroje šalyje, tiek e, bendrai Europoje. Ir manau, kad labai svarbu, kad strateginis investicijų fondas irgi būtų atatinkamai na, e, savotiškai decentralizuotas, kad jisai prisidėtų prie šitos, e, e prie šitos sakykime, politikos įgyvendinimo. Ir manau, kad e, iš tikrųjų, ką ir pranešėjas e, pasakė, kad e, daugelėpis valdymas arba dėrybos šalies viduje, jos turi įvykti natūraliai ir aš e, jau žinodamas savo šalies Lietuvos patirtį, na, kadangi Lietuva buvo apsisprendus kaip vienas regionas, nedalinti regionus ir iš tikrųjų e, tada, e, reiškia, liktai centrinė valdžia tampa e, kaip ir e, globėja tų regionų. Tai e, turėtų, e, mano galva, kad e, lab, reiškia, norint pasiekti rezultato, turėtumėm kalbėti ir apie tai, kad E, šalis visos turėtų įgyvendinti nacionalinę regioninę politiką, o ne, sakykime, tik tai formaliai pasiskelbti e, kažkokią tai, sakykime, sistemą ir ją įgyvendinti. Ir šitoj vietoj manau, kad e, daugiau galėtumėm atkreipti dėmesį į nacionalinių asociacijų nuomonę, į regionų komitetų nuomonę. Šitoj vietoj turėtumėm e, suprasti, kad e, įtraukdami e, vietos valdžiai, traukdami regioninę valdžią, suteiktami jiem teisės ir įgaliojimus, mes laimėsim visi, nes jie tokiu būdu suinteresuoti bus e, daryti tas investicijas, kurios gerins to regiono situaciją. Ir jos taip pat e, tiek bendruomenės, tiek, e, sakykime, pačios regioninės valdžios ir tiek prisidės savo pinigais ir, žinoma, dar pritrauks ir privačius pinigus. Tai bus labai didelis stimulas tų vietovių vystimui, bet mes turim irgi užtikrinti, kad ta nauda, kurią gaus regionas, kurią gaus vietos valdžia, jinai turi ir pasilikti toj vietoj kad centrinė valdžia netimtų paskui mokesčių pavydalų iš regionų, sakykime, sukurto gerbuvę. Tai vat, e, manau, kad šitie dalykai tikrai labai svarbus ir mes e, e tikrai pritariu, kad e, turim labai rimtai pasižiūrėti šitą klausimą, nes laikas bėga labai greit. Pavyzdžiui, Lietuvoje per 7-13 metus e, regiono, sakykime, e, reiškia, regioniniai dimensijai buvo skirta tik 11 procentų visų pinigų. Tai reiškia 90 procentų, 89 pasiliko centrinė valdžia ir jinai sprendė, kur kokiam regione kokį projektą daryti. Tai nėra gerai. Mes galbūt turėtumėm galvoti, kad e, iš tikrųjų, kad ir e, kažkokis tai, na, sakykime, procentas turėtų jau automatiškai būti nukreiptas, bent pusė pinigų turėtų spręsti regioninės ir vietinės valdžios. Tai e, iš tikrųjų manau, kad kiekvienoje šalyje turim daug įvairios, sakykime, patirties ir paprastai, kad kaip tik tai kiekvienas naujas laikotarpis prasideda, tai būtinai užkraunam, e, kadangi vietos valdžios ir regioninės valdžios įgyvendina daugiau kaip 70 procentų natūrai e, finansavimo, užkraunam biurokratinę naštą naują, e, įvairiai, sakykime, tenai susirašinėjimais ir taip toliau, taip toliau, tai šitą irgi, manyčiau, turėtumėm skripdėmėsi. Ačiū. Thank you. Thank you very much. And uh, now... Uh... Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį kolegoms, kurie norėtų dalyvauti diskusijose. Ponas Van Nistelroj. Labai ačiū. Turim gerą diskusijų pagrindą. Pradėsiu nuo pastabos. Dabar turim progą, nes Europos komisija dabar jau vertina ir, ir atliks įvertinimą 2016-aisiais. O mes dabar turim pranešimą savo iniciatyvą ir galim sutelkti dėmesį apskritai į Europos 2020 strategiją ir galim konstatuoti, ir kaip beje pasakyta ir suinteresuotų šalių, kad pasirinkta gera kryptis - ekologiškas augimas ir panašiai. Bet kita vertus, mes turėtume įvertinti ir savo pačių priemonės, kurių randam, sakykime, reglamentuose, kituose teisės aktuose. Ir įvertinti, ar pasiekėm geresnių rezultatų negu praėjusių laikotarpių, kai buvo Lisabono strategija. Dabar turim uh, Europos 2020 strategiją ir naujų reglamentų. Ir turim vėlgi tam tikrų nuostatų, pagal kurias, e, kurių laikomas leidžiant lėšas. O ES lėšos skirtos tokiems ir tokiems konkretiems tikslams, e, siekiant tam tikrų tikslų. Tad šiame kontekste rodikliai labai svarbus dalykas. Tad man atrodo, atėjo laikas įvertinti į mūsų tą rezultatų pasiekimo sistemą. Taip, čia, taip gal tai suponuos tam tikrų biurokratinių elementų, Tačiau mes turėtume pradėti tiesiog nuo tų tikslų, kuriuos randam Europos 2020 strategijoje. Tiesiog, aišku, tam reikės laiko, bet tą mes ir turim daryti region, regionų komitete. Taip, mes diskutuojam ir panašiai, bet kita vertus mes turim būti pasiruošę tokiom situacijom, kai padėtis keičiasi labai greitai. Antai, jei mes dabar e, komitete manytume, kad yra tam tikrų dalykų, kuriuos reikia koreguoti, tą galim diskutuoti atvirai, tai turim kalbėti kartu drąsiai ir apie tai, ar mes jau esam pasiekę, ar jau esam be priartėję prie tam tikrų tikslų pasiekimo. Tad e, tas pasakytina ir apie kitus Europos parlamento uh, komitetus, jie irgi, aš įsivaizduoju, priims e, pranešimus, rengs pranešimus, mes pradėjom savo iniciatyvą pranešimą. Tad, tad mes tikrai turėtume būtent pradėti nuo to. Ačiū. Ačiū, ponė Van Nistelroj. Toliau, ponė Bresun. Due brevio. Ačiū, ponė. Pirmininkė. Aš norėčiau porą pastabų išsakyti labai trumpai ir tada papasakosiu e, apie fondą, apie to teksto turinį, kurį e, parengs mūsų kolegė. Kolega. Mes diskutuojame apie pranešimą, diskutuojame apie Europą 2020 ir kai, kai E, diskutuojame, tada reik, e, su komisija tai reikėtų paprašyti, kad jie išanalizuotų visas problemas, kurios kilo krizės metu. Nes strategija buvo sukurta prieš krizę, tada atsi, iš, įvyko krizė ir aišku pakeitė labai socialinį e, ir ekonominį kontekstą Europoje. Tai negalima tada numatyti tą tarpinę peržiūrą, paprasčiausia, tačiau reikėtų numatyti tokią peržiūrą, kuri būtų daug išsamesnė ir sudėtingesnė. Mes turėtumėm kelti klausimą, ar mūsų strategijos yra pakankamai lankščios, kad galėtų prisitaikyti prie realios ekonomikos ir prie tų pokyčių, kurie vyksta pasaulyje. Negalima laikyti, kad kai jau strategija patvirtinama, tai yra nepajudinama įrašyta granite net jeigu ta strategija labai įdomi ir labai naudinga, e, vis tik tais reikėtų galėti ją pritaikyti prie re, pokyčių vykstančių realybėje. Europa turi turėti programavimo procesą, tačiau tas programavimo procesas turi būti toks, kad galima būtų prisitaikyti prie vykstančių pokyčių, nes antraip uh, Europos e, programos vis, per visas siūles susitrauks. Ir bus naudojamos tik tais tos programos, e, išnyks visos programos, kadangi e, jos negalėjo, ne, nebus galėję prisitaikyti prie realybėje vykstančių pasikeitimų. Todėl reikėtų komisijos paprašyti daryti struktūrinius pakeitimus e, Europos didžiojoje strategijoje, kad galima būtų prisitaikyti prie vykstančių pokyčių. Ačiū. Ar būtų kitų kolegų norinčių kalbėti? Pone Tomašič, prašom. Pirmiausia, norėčiau labai atsiprašyti, dalyvau trialogo dėrybose mm, žuvininkystės komitete. Dabar pereisiu prie gimtuosios kroatų kalbos. Europos 2020 strategija buvo pradėta tam, kad būtų galima atsakyti daugybę išbandymų tenkančių Europos Sąjungai. Tačiau nemažai ES valstybių narių dar toli nuo to strategijos tikslų pasiekimo sumažėjo antai investicijų e, kiekis, kit, kitos problemos buvo ir todėl nemažai e, Europos regionų e, tikrai nepasiekia yra nepasiekia strategijos tikslų visais rodikliais. Na ir dabar tie išbandymai, kurie teko 2010 metais, neišnyko, jie, jie net ir sustiprėjo. Ir manyčiau, kad regioninės valdžios institucijos Europos 2020 strategiją galėtų panaudoti tiesiog vertindama savo dėgiamų politikų sėkmę. Ir čia reikėtų vėlgi šalinti kliūtis pažangiam, įtraukiam e, augimui, bet kita vertus reikėtų geriau atsižvelgti į teritorinius skirtumus ir kartu uh, įvairias priemonės, kuriomis įgyvendinama e, šitą strategiją. Šiaip jau čia kalbam apie požiūrį iš viršaus į apačią. Ir atrodo, kad kol kas nebuvo pasinaudota galimybėmis, kurių teikia susitarimai dėl daugia pakopio valdymo. Todėl Todėl reikėtų derinti du požiūrius iš viršaus į apačią, iš apačios į viršų, nustatant tikslus, tai tikrai išeitų į naudą e, strategijai. Tad e, tuo būtų atsižvelgiama į regioninius, vietinius ypatumus, e, ne vien tik tai orientuojamas į ES lygio ar nacionalinio lygio tikslus ir tada būtų galima pašalinti kliūtis, neleidžiančias pažangiai įtraukiai aukti ir kartu vėlgi būtų galima atsižvelgti ir į vietos bei regioninių valdžios institucijų turimas konkrečias priemonės. Pone Arimu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau labai trumpai paliesti tokį vieną elementą, tokį vieną dalyką, kuris yra labai svarbus, kalbant apie strategiją 2020 ir ypatingai apie darbo vietų kūrimą. Valstybės, regionai, savivaldybės turi turėti galimybę investuoti į išmaniuosius projektus, į tuos projektus, kurie yra ateities kūrimo projektai. Mums reikalingi kriterijai, mums reikia um, atsižvelgti į biudžetą, į šešių, dviejų dokumentų paketus, ar tie elementai gali būti traktuojami kaip skola. Būtent tokį klausimą norėčiau užduoti daugeliu regionų ir savivaldybių sunku investuoti į tokius projektus, kurie yra nukreipti ateities kūrimui, kadangi yra numatyti tam tikri standartai 2010 metais, kurie investicijas blokuoja. Aš manau, kad parlamente ir ypatingai mūsų komitete regioninės plėtros komitete mes turime kalbėti apie tas kliūtis investicijoms, nes jeigu jos ir toliau išliks, tai tada neįmanoma bus vykdyti tikros augimo politikos. Reikia, kad e, viešosios valdžios institucijos investicijas galėtų tinkamai valdyti ir kad nebūtų mokėjimų vėlavimų, nes įmonėms, kurios su tuo susijusios, tikrai tai kelia katastrofiškų pasiekmių. Mes galime susikurti puikiausias, tobuliausias direktyvas ir dokumentus, kai nėra investicijų, kai nedalyvauja valstybė, niekas tampa nebeįmanoma. Ačiū, ponė Malit. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, sutinku su kolegomis. Iš ties e, sudėtinga tokiom krizės sąlygom uh, pasiekti Europos 2020 strategijos tikslų. Pasiekti tikslų, jeigu iš esmės nepakeisim požiūrio ir darbo tiesiog sąlygų. Tad čia labai svarbu e, kartu keisti kai ką ir sanglaudos politikoje, tiesiog atsižvelgiant į patirtį sukauptą 2000, iki 2013 metų praėjusių laikotarpių nes e, iš ties anglaudos politiką galime prisidėti prie Europos 2020 strategijos tikslų pasiekimų. Na, o strategijos peržiūra, jos tikslų peržiūra irgi, kaip jau buvo pasakyta, labai svarbu. Ir tikrai atėjo, e, tikrai tinkamas laikas tam padaryti, kad mes pasiektume 20, e, iki 20 metų tikslų. Ačiū. Toliau ponas Volš komisijos vardu. Ar jis yra salėje? Ne, ponia Volš. Taip, ne ponas Volš, bet aš pirmoji kalbėsiu, esu iš komisijos direktorato gener, gen, sekret, generalinio sekretoriato. Pirmiausia, ačiū už pareiškimus. Iš tikrųjų kalbam apie dalykus, į kuriuos mes e, gilinamės e, dabar e, peržiūrėdami, atlikdami tarpinę Europos 2020 strategijos peržiūrą. Na ir tai, ką mes išgirdom šiandien, iš ties į tai atsižvelgsim. Bet dabar porą dalykų dėl paskutinių įvykių susijusių su 2020 strategijos padėtim ir jos ryšiai su sanglaudos politika. Tai jau buvo pasakyta per pas, kelis pasisakymus. Iš ties imtasi jau tam tikrų žingsnių peržiūrint Europos 2020 strategiją. Prieš metus mes įvertinom bendrą padėtį ir kartu įvertinom konkrečiai, kokia pažanga padaryta ir kiek pasiekta strategijos tikslų. Po to e, tarp gegužės, praeisiais metais tarp gegužės ir spalio surengėm e, viešasias konsultacijas ir dabar peržiūrą strategijos atliekam dviem etapais. Pirmas etapas prasidėjo 15 metų kovo antrąją. Komisija tada paskelbė tų viešųjų konsultacijų rezultatus ir kartu paskelbė atnaujintas ataskaitas apie strategijos peržiūros rezultatus, e, vertinant tai pagal tikslus ir pagal valstybės narės. Mes e, per viešasias konsultacijas sulaukėm daugiau kaip 700 tam tikrų e, pareiškimų, pastabų ir į tai atsižvelgta. Ir buvo E, kartu nustatyta, kad strategija iš tikrųjų e, turi perspektyvą iki 2020 metų pasiekti tų augimo, užimtumo tikslų ir iš tikrųjų jie bus atsakyta į dabar tenkančius išbandymus. Ir be to suinteresuotos šalis e, strategiją vertino kaip naudingą, institu, e, naudingą e, priemonę. Ir dar vienas labai svarbus dalykas mes turėtume tai pasvarstyti. Būtent tai buvo nurodyta kaip strategijos trūkumas, silpnybė. Tai būtent buvo pasakyta, kad reikėtų geriau į strategijos įgyvendinimą įtraukti ne vien tik tai vietos ir regioninės institucijas, bet ir kitus tam tikrus veikėjus, struktūras, kurios susijusios su šia strategija. Tai, kad strategija turėtų daugiau savininkų. Toliau, kitas peržiūros etapas e, pasibaigs dar iki šių metų pabaigos ir iki šių metų pabaigos tada jau komisija pateiks konkrečių pasiūlymų, kaip reikėtų koreguoti strategiją. Kol kas komisija neužima tokios aiškios pozicijos, tiesiog ji tik tai paskelbė tų viešųjų konsultacijų rezultatus. Na ir suprantama, sanglaudos politika, ir tą mes jau kartojom, yra lemiamas, e, lemiamas būdas pasiekti tiesiog Europos 2020 strategijos tikslų ir regioninės institucijos irgi vaidina e, joms deramą vaidmenį. Tad vėlgi čia jas atsižvelgiama, nustatant strategijos prioritetus. Na ir dabar kokias išvadas padarėm ir į ką reikės atsižvelgti peržiūrint uh, tai tai, kad didėja e, ta įvairovė ne vien tarp valstybių narių, bet kartais ir tuose pačiuose valstybėse narėse, tarp jų regionų. Tai dažnai būna ir dėl krizės, bet yra, kaip sakiau, regioninių skirtumų uh, ne vien tarp valstybių narių, bet ir tar, tam tikrų val, valstybių narių teritorijose. Dabar nežinau, ar kolega Keš Walsh norės dar papildyti mane. Pirmininkė, suteikiu Jums žodį, ponė Walsh, bet noriu, kad kalbėtumėt glaustai. Labai ačiū, ponė pirmininkė, dar porą žodžių papildomų. Iš tikrųjų, pranešėjo, pranešėjo tiesiog išdėstyti punktai yra geras darbo pagrindas. Tikrai sveikinam tai. Buvo paminėta daugybė svarbių sanglaudos politikos elementų ir įkvėpimo e, tiesiog e, buvo pasisemta iš 2020 strategijos. Porą elementų paminėsiu, mes kaip tik į tai kreipiam dėmesį ir būtent nauji tie elementai įtraukti ir kartu dėl jų bus deramasi toliau. Dabar nemažai e, buvo paminėtas vienas dalykas - tai, kad sanglaudos politika yra savotiška daugia pakopio valdymo laboratorija, nes čia skatinamos partnerystės, savotiškas elgesio kodeksas ir kartu dalyjamasi valdymu su valstybėmis narėmis, su jų vietos regioninėmis institucijomis, tam, kad tikrai bendrai siektume politikos tikslų. Tos sanglaudos politikos tikslai tada tokiu būdu tikslesni ir, ir geriau orientuojamasi į rezultatus. Tad vėlgi kartu su regioninėmis uh, valdžios institucijomis, mes tada stengsimės tiesiog nustatyti tikslesnius, labiau į vietos ypatumus orientuotus tikslus. Tad tokiu būdu tikrai mes tada galėsim pamastyti, kaip užpildyti tas spragas, kurios kol kas atsirado siekiant e, tikslų, įgyvendinant tikslus. Na ir tuo ir baigsiu ir dabar tikrai esu pasirengęs dirbti su pranešėju, su komitetu toliau e, dirbant šiuo klausimu. Labai ačiū, labai ačiū. Pone Ruos, ar norėtume tarti paskutinį žodį? Dėkoju. Labai trumpai. Noriu padėkoti visiems už jų pasisakymus. Buvo išsakyta labai svarbių minčių kalbėta apie administracinę naštą, buvo kalbama apie tai, kad reikia daugiau galių regioninėms struktūroms, vietos struktūros galėtų investuoti ir daugiau, bet regis centrinės struktūros mielai irgi tiesia rankas į tas lėšas. E, manau, kad turime atsižvelgti egzistuojančią realybę ir kiekviena jų rasti savo, kiekvienai realybėje rasti savo sprendimą. Reikėtų turėti omeny, kad regioniniai fondai turi padėti ekonomikai ir ją pakeisti iš esmės. Noriu padėkoti už man suteiktą galimybę. Ir be abejo, atsižvelgsiu į konstruktyvius čia išsakytus komentarus. Tai yra savos iniciatyvos pranešimas, kuris ideologiškai kalbant e, nėra ypatingai pilnas skirtybių, mes rasim bendrus sąlyčio taškus, dėkoju. Pirminkė, ačiū, jūs kalbėjote apie tvarkaraštį būsimam pasikeitimui nuomonėmis. E, o dabar einame prie kito darbo tarkės klausimo, dabar balsavimo laikas. Norėčiau priminti, jog yra tvarka tam tikra balsavimo skiriams frakcijoms numatyta. Na, puiku, kad frakcijų atstovų dalyvauja gausiai. Tiek pakaitinių narių turime nemažai, tiek tikrųjų komiteto narių, tačiau noriu priminti, jog nedaugiau kaip 12 frakcijos iš APP kolegų balsuoti, 11 iš socialdemokratų. Tiksliau 13 ir 12 pasistato, pasitaiso pirmininkė, toks, toks, toks būtų skaičius balsų. Socialistai, socialistų 12 maksimumas balsų gali būti. Tiesiog toks priminimas, kolegos. O dabar pradėsime nuo pirmo balsavimo. Ir tai yra galutinis balsavimas dėl ekologiškai tvaraus augimo galimybių mažoms ir vidutinėms įmonėms. Pranešėjas yra kolega Dan Nika. Ar galime pradėti balsavimą, kolegos? Pradėsime nuo aštunto pakeitimo. Turime prašymą žodiniam pakeitimui, jį pateikė pranešėjas. Ar kas nors prieštarauja? Ne? Vadinasi, žodinis pakeitimas yra įtraukiamas. Ar, ar kas nors norėtų ko nors pridurti? Na taip, viskas teisingai, viskas gerai padaryta, sako pranešė. Dabar balsuokime. Aštuntasis pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Dabar pirmasis kompromisas. Kas už? Prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Dabar Dešimtasis kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Trečiasis kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Antrasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Devynioliktasis kompromisas. Atsiprašau, sako pirmininkė, devynioliktasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė Atsiprašau, sako pirmininkė, teisingai kolegos, turime čia žodinį pakeitimą. Ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Ne? Dėkoju. Tai dabar balsuojame dėl 19 pakeitimo su žodiniu pakeitimu. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Ačiū kolega už pastabą. Dvidešimtasis pakeitimas, kas už? Prieš? Susilaikė, atmesta. Ketvirtasis kompromisas. Už? Prieš? Susilaikė, patvirtinta. Penktasis kompromisas. Kas už? prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis kompromisas. Devintasis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Šeštasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Septintasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 49 pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar galutinis balsavimas. Balsuokim elektroniniu būdu. Vyksta balsavimas, kolegos, balsuokim. Ar visi spėjome? Baigiame. Trisdešimt keturi kolegos balsavo už, vienas kolegas susilaikė ir du balsavo prieš. Tad nuomonė patvirtinta. Dėkuoju. Kolega Vanistelroj, dabar jūsų pranešimas, ar mes betarti žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Man reikėtų pasakyti keletą pastabų, tam reikės keletų minučių, nes metodas labai jau specifinis. Laiko nedaug ir tik angliškai galėjome dirbti iki šiol, sulaukiau šešėlinių pranešėjų paramos iš įvairių frakcijų siekiant kompromiso. 18 tų kompromisų yra sudaryta. Kolegos, tai rodo, kad kolegos turi pakankamai panašią nuomonę dėl finansinių priemonių. Ir dabar balsuosime kitai dėl to. Ekon ir biudžeto komitetai taip pat svarsto Bulman ir Fernandės atitinkamai pranešimus. Tad mes esame jau atlikę tam tikrą darbą, tad esame visiškai pasirengę savo indėlį įnešti. Kompromise yra numatytų tam tikrų dalykų ir tai atsispindės tų komitetų balsavimuose. Antra pastaba būtų tokia. Dirbome labai nedaug laiko turėdami. Mano Vienas iš asmeninių tokių pasiūlymų buvo užmestą akį vieną iš mūsų į priemonių. Mes tiesiog e, tiesiog siūliau peržiūrėti tas priemonės. Su Konstanca Kreil mes diskutavome pakankamai aktyviai šiuo klausimu, priėmė prie aiškios išvados, kad ne, gerai būtų diskutuoti dėl to nacionalinio ligmens, nes anglaudos politika yra nacionalinių valstybių rankose. Ir dėl to neturėtų būti jokių diskusijų. Paskui buvo parengtas kompromiso tekstas, kur aš raginu Europos komisiją panaudoti visas galimybės. Ir žodiniam pakeitime tai atsispindi, nes mano siūlymas komisijai. Paskutinėmis dienomis susitikom vėl su šešėliniais pranešėjais ir svarbiausias signalas buvo toks iš to susitikimo. geriau būtų laikytis mums su komitetu aktyvesnio požiūrio ir pabandyti šiek tiek aktyviau panaudoti turimą rezervą rezultatams siekti, 18-19 metais ypatingai. Taip pat turėtume pasižiūrėti, ką galėtume e, nuveikti šioje srityje daugiau. Ir man atrodo, kad mes iki šiol galime tik stebėti pagal esamą teisinį kontekstą galimybės pasi... Mes daug ką Mes lankėmės daugelį technologinių parkų. Pažiūrėjom, kaip jie veikia. Tie parkai yra puikiai padaryti. Ir jie veikia. Ir kai atveikom po šešių metų, tie parkai buvo pusiau ištuštėję. Kodėl? Todėl, kad ten turėjusios dirbti įmonės negali iš bankų gauti paskolų. Tos naujos finansinės priemonės sudaro galimybės e, įgauti daugiau laiko, 10 metų, kartais 20, nors rizika yra šiek tiek didesnė. Tad manyčiau, kad reikėtų atsižvelgti labiau į realią ekonomiką. Ir manyčiau, kad esant dabartiniai krizės padėčiai, reikėtų skatinti visom jėgom ekonomikos atsigavimą. Tad mano siūlymas būtų toks dabar. Mes turėtume balsuoti. Ir aš pateiksiu nuorodas, kaip reisim prie to tekste. Yra konstatuojimo dalyje apie tai pasakyta. Mes tiesiog turėtume pasakyti, kam labiau mes pritarėm. Aš atsiemiau pateiktą tekstą anksčiau ir jį perskaičiau šiek tiek kitaip. E, pateikdamas siūlymų labiau konstatuojamai daliai ar konstatuojamosioms dalims. Ar mums dabar reikia kažką daryti dabar? Nebūtinai. Tačiau jeigu jūs duotumėt signalą dabar, mes jau esam taip darę, sako ponas Anys Telroj. Atsimint, kai kalbėjom apie teritorinę dimenciją, mūsų komitetas pateikė tam tikrų minčių ir paskui Europos Komisija net įtraukė mūsų idėjas į sutartis. Mes turime bendrą, bendras strateginės taisyklės, mes turime e, galimybę veikti, tad kodėl dabar e, negalėtume pasirinkti tokios pat taktikos. Laukiu jūsų paramos, dėkoju. Pirmininkė, ačiū. E, ačiū, diskusija regis prasiplėtė staiga, bet viskas gerai. Pradėkim balsavimą. Pradedam balsuoti dėl Europos strateginių investicijų fondų. Pranešėjas yra kolega Lambert Van Nistelrooy. Kompromisas numeris vienas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė Patvirtinta. 86 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Dabar 92 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas, balsavimas dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji ketvirto kompromiso dalis kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 105 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas dešimtasis. Iš dviejų dalių. Dabar balsuojame dėl pirmosios. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Dabar

prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 102 pakeitimas, antroji dalis. už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Trečioji dalis. 102 pakeitimo. Kas už? Atsiprašau, sako pirmininkė. tai mano darbuotojai sako, kad bus pakeitimų. Ir pakeitimai buvo nusiųsti frakcijoms vakar, ko gero vėlai vakare, ne? Labai vėlai vakare. Tad turime tą tokį pakeitimą. Ar jums reikia laiko pasikonsultuoti su frakcija? Nes yra paaiškinkite, dėl ko mes balsavome nes mano sąrašas ne visai toks. Turime trečią dalį, sako pirmininkė. 102 pakeitimo. Trečioji dalis. Vakar, vakare, vėlai buvo nusiusta. Tad grįžtame prie 102 pakeitimo trečiosios dalies. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. 131 pakeitimas dabar. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 132. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Šimtas trisdešimt trečiasis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 134 335, sako pirmininkė. 135. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. Šeštasis kompromisas. Kas už? Prieš?

susilaikė, atmesta. Septintasis kompromisas, pirmoji dalis. Mes turime balsavimą čia dėl atskirų dalių. Jų yra dvi, trys pasitaiso pirmininkė. Ne vis tik dvi, sako pirmininkė. Balsuome dėl pirmosios dalies. susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, patvirtinta. Dabar 156 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė, turime pasitikrinti. Pradedam balsuoti. Baigiame. Du socialistų balsų, dviejų socialistų balsų yra per daug. Baigiam balsuoti ir balsuosim iš naujo, sako pirmininkė. Tiesiog primenu, kad turime pakaitinių narių komitete. Tad ne, nebalsuokite. Paskaičiuokite, kad nebūtų per daug jūsų frakcijos balsų. Dabar pasitikrinkim dėl 156 pakeitimo. Tikrinamės elektroniniu būdu. Balsuojam, kolegos. Baigiame balsuoti. Šaunu, 37 balsuojantys, 19 už, 18 prieš. Patvirtinta. Dabar. 157 pakeitimas. Kas už? Kas už 157, kas prieš. Susilaikė. Turim pasitikrinti. Tad kolegos irgi tikrinsimės elektroniniu būdu. Pradedam balsuoti. Baigiame balsuoti. Rezultatas toks pat - 20 už, 19 prieš. Patvirtinta. Tuo būdu. 158. Už. Prieš. Susilaikė. Dabar akivaizdžiai atmesta. Keturioliktasis pakeitimas. Ar taip, sako, pasitiksime pirmininkė. Keturioliktasis, o kurgi jis? Štai čia. Dėkoju, kas už keturioliktai. Prieš. Kas prieš? Kas susilaikė? Turime pasitikrinti. Keturioliktasis pakeitimas. Pradedam balsuoti, kolegos. Baigiam balsavimą. 24 kolegos balsavo už, 15 prieš. Pakeitimas tuo būdu yra patvirtinamas. 15 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Dabar 165 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 166 atkrenta. Tad dabar balsuosime dėl 16 pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 17 pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikė, turime pasitikrinti. 17 pakeitimas, dėl jo balsuosime elektroniniu būdu. Balsuokime. Baigėme balsuoti. 20 kolegos balsavo už, 17 prieš. Patvirtinta. Tęsime balsavimą. Aštuntasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Dvidešimtasis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Devintasis kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Dešimtasis kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Trisdešimtasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Vienuoliktasis kompromisas. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 31. Ne, sako pirmininkė, reikės jis atkrenta kadangi nepatirtum 26 pakeitimo. 36 atkrenta, kadangi 29 nepatvirtinom, tad dabar keliaujam prie 12 kompromiso. Kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. 43 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 13 kompromisas dabar. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 14 kompromisas. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 55 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Turim pasitikrinti. 55 pakeitimas, elektroninis balsavimas. Balsuokime, kolegos. Baigėme balsuoti. Dvidešimt keturi kolegos balsavo už, penkiolika prieš, tad pakeitimas yra patvirtintas. Penkiasdešimt devintas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Penkioliktasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Šešioliktasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? susilaikė, patvirtinta. 66 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 17 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 70 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Tikrinamės dėl 70 elektroniškai. Pradedam balsuoti. Baigėme balsavimą. 19 kolegų balsavo už, 20 prieš. Tuo būdu pakeitimas yra atvestas. Septyniasdešimt pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 72. Kas už? prieš, susilaikė, atmesta. 73. Norit pasitikrinti? Norėčiau dėl 75 tarti žodį. Bet mes dar dėl 73 balsuojam. O paskui prieisim prie 75, sako pirmininkė. Tad 73. Čia esame gavę žodinį pakeitimą, ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui. Ne? Tad balsuokime dėl 73 pakeitimo su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. 74 pakeitimas dabar. Atsiprašau, sako pirmininkė. Turime eiti prie 75 pakeitimo. Turime žodinio pakeitimo prašymą. Ar kas nors pasako prieš žodinį pakeitimą? Aš suprantu, sako kalbėtojo, ką pranešėjas pasakė pradžioje, tačiau Žinau, kokie sunkumai iškyla dėl minėto rezultatų fondo. Dėl to veiklos rezervo fondo, tai nežinau, ar labai nori bus dedami pinigai į tą fondą. Tad kam dar žodinis pakeitimas žodiniam pakeitimui? Šiaip aš norėčiau paskaityti tą pakeitimą. Aš taip pat turiu žodį pakeitimą. Reikėtų paraginti komisiją E, aprūpinti biudžeto valdžią e, reikiamomis priemonėmis, kad galima būtų atlikti vidurio peržiūrą ir užtikrinti reikiamą finansavimą iš Europos garantijų fondo. Pagal Europos tinklų sunkimo priemonę ir Horizonto 2020 programas. Pakeitimas yra tos pačios krypties, bet nesukelia tų sunkumų, kurių galėtų sukelti kolegos siūlytas pakeitimas. Tad aš tikiuosi, kad komitetui toks pasiūlymas galėtų tikti. Turime du žodinius pakeitimus dabar, sako pirmininkė. Norėčiau dabar, kad įvertintume, kaip pranešėjas įvertins tą pakeitimo papildymą, pakeitimą pakeitimui, kitaip tariant. Ar norėtumėt reaguoti, kolega? Ponas Anistelroj, aš ką tik gavau šį tekstą. Na ir sąžininkai kalbant, Tai yra labai atviras požiūris, kur numatytos visos galimybės susijusios su vidurio laikotarpio peržiūra. Tai yra susijęs su tuo, kas vyksta dabar, su visai legarantijo. Gaila, kad šiame tekste apie tą veiklos rezervo fondą, ar rezultatų fondą nebėra kalbama tiesiogiai. Pone Krėl, mes dar turėsime galimybę diskutuoti ir norime, kad tas minėtas rezervo fondas būtų minimas šioje esminėje diskusijoje. Su Europos komisija vyksta nulatinės bendravimą šiuo klausimu ir mes norime, kad e, nuoroda į tą fondą būtų. E, jūs šito net metate savo formuluoti, ponia Krėl. Ne, ne, tikrai ne. Nes Europos komisija, ko gero, pateiks tokius siūlymus, kurie komisijos siūlymai mums tiks. Ir manau, kad komisija pagal mano formulę tai gali teikti vis, visus įmanomus pasiūlymus. Na, jūsų pranešėjas šiandien yra laimingiausias žmogus pasaulyje. Pranešėjas mm, galėtų atsižvelgti į jūsų mintis ir kadangi situacija tokia yra neįlynė, jūsų kompromiso siūlymui galėčiau pritarti. Ačiū, sako pirmininkė. Tikrai labai svarbu išlaikyti tą kompromiso liniją, kadangi turėsime dar galimybę tą temą diskutuoti su Europos komisija, kai ji mums teiks visų įmanomų variantų peržiūrą, skaitant ir minėtą fondą. Tai turėčiau turbūt iškelt ranką, sako pranešėjas, pritardamas tam pakeitimui. Tai turime vieną žodinį pakeitimą. Ir jūs pritarėte tam žodiniam pakeitimui. Mes norėtumėm irgi gauti tekstą raštu, nes klausimas mūsų partijai labai labai aktualus. Labai daug dalykų priklauso nuo tos formuluotės. Dėkoju. Jums ko gero reikia laiko šiek tiek, ar ne, kad galėtumėt pasitarti. Okay, this is really the crucial. Pirmininkė, na iš tikrųjų momentas esminis balsavime. Jokių problemų padaryti minutės pertrauką. Taip, skiriame laiko minutę peržiūrėti tekstui. Okay, thank you. One minute is gone. Praėjo minutė, sako pirmininkė. Jau praėjo. Kviečiu vėl visus susėsti ir balsuokim toliau. Do we have any other problems? Ar yra dar kokių nors problemų? Ne. Tiesiog turime disciplinos problemą. Okay, thank you, thank you everybody. We... Kolegos, turime žodinį pakeitimą. Ar kas nors prieštarauja jam? Ne. Dėkoju, tad dabar galime balsuoti dėl 75 pakeitimo su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Žodinis pakeitimas yra patvirtintas, dabar 76 pakeitimas. Kas už? Prieš. Tikrintimės, kolegos, dėl 76 pakeitimo. Balsuokime elektroniniu būdu. Baigėme balsuoti. 18 kolegų balsavo už, 21 prieš. Tad pakeitimas numeris 76 yra atmetamas. 77. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 18 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 81 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Turim pasitikrinti. Pasuojame elektroniniu būdu dėl 81 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Nespėjot balsuoti? bus lengviau, jeigu balsavimą pakartosime. Dar kartą balsuokime elektroniniu būdu dėl 81 pakeitimo. Balsuokime. Baigėme balsuoti. Pažiūrėkime, koks gi rezultatas. 81 pakeitimas yra patvirtintas. 82 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 83. Kas už? kas prieš, susilaikė, atmesta. Dabar galutinis balsavimas. Balsuosime elektroniniu būdu, kolegos. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Trisdešimt du kolegos balsavo už. 6 prieš. Ačiū pranešėjui ir ačiū visiems. Ir ačiū už kompromisų siekį. So, the next vote is... Toliau balsuosim dėl taisomojo biudžeto numeris vienas projekto e, dėl Europos strateginių investicijų fondo. Pranešėjas Van Nistelroj pastabų nėra, tad pradedam balsuoti. Pradėkim nuo pirmo pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Antras pakeitimas. Jis e, taip atsimtas. Nes e, atsimtas dėl pirmos. Dabar eikim prie trečio pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Ketvirtas pakeitimas. Jis atkrenta, kadangi e, priimtas pirmas pakeitimas. Penktas pakeitimas kas už? Balsuojam dėl penkto pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Atmesta. Šeštas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pasitikrinkim, pasitikrinkim. Tad dėl šešto pakeitimo pradedam balsuoti elektroniškai. Prašom. Balsuojam. Balsuoti baigiam. 19 už, 20 prieš. Vadinasi, šeštas pakeitimas atmestas. Septintas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikiusiai? Priimta. Aštuntas pakeitimas. Kas už? Prieš? susilaiko, atmesta. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Dešimtas pakeitimas kas už, kas prieš jį, kas susilaiko, atmesta. Vienuoliktas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dvyliktas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Tryliktas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Keturioliktas pakeitimas ir su juo yra susijęs žodinis pakeitimas. Pirmiausia, ar kas nors prieš žodinį pakeitimą nematau tokių? Tad balsuojam dėl 14 pakeitimo su žodiniu pakeitimu. Kas už 14 pakeitimą, kas prieš, susilaikiusiai priimta. Ir galiausia, balsuojam dėl viso dokumento. Elektroniškai pradedam balsuoti. Balsuojame. Balsuoti baigiam. Trisdešimt už, penki prieš. Tad priimta pranešimas priimtas. Noriu padėkoti pranešėjui, tikrai atlikot gerą darbą. Toliau balsuosim. Tai tik tai vienintelis toks balsavimas dėl tarybos reglamentų, kuriuo keičiamas reglamentas 1311, kuriuo nustatoma E, daugiametė finansinė programa 14-20 metų laikotarpiu. Tad čia vienas balsavimas. Balsuojame elektroniškai. Prašom, pradedam balsuoti. Balsuojame. Baigiam balsuoti. Trisdešimt devyni už Labai ačiū. Toliau. Kitas balsavimas bus dėl taisomojo biudžeto numeris 2 šio biudžeto projekto. Pastabų nėra. Tad pradedam balsuoti dėl pirmo pakeitimo. Kas už jį? Prieš? Susilaiko? Priimta. Trečias pakeitimas. Einam prie trečio pakeitimo. Kas už? Dėl trečio pakeitimo? Kas už? Kas prieš? susilaikiusiai turim patikrinti dėl rezultatą balsavimo dėl trečio pakeitimo. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Aštuoniolika už, dvidešimt prieš. Vadinasi, trečias pakeitimas atmestas. Dabar eikim prie pirmo kompromiso. Balsuosim dali, dėl dalių, dviejų dalių. Pir, balsuojam dėl pirmos dalies. Kas už, kas prieš. Atsiprašau, atsiprašau. Pamiršau, pamiršau dar mm, vieną balsavimą, nes tiesiog nesiverčiau puslapio yra žodinis pakeitimas. Ar kas nors prieš žodinį pakeitimą? Nematau prieš pasisakančių. Tad dabar balsuojam dėl pirmo kompromiso, pirmos dalies su žodiniu pakeitimu. Kas už jį? Kas prieš? Susilaikiusiai, atsiprašau, aš esu tarp susilaikiusiųjų. Priimta. Toliau antra dalis pirmo kompromiso. Gal įsijunkit mikrofoną, aš negirdžiu. Bet kaip dabar balsuojam dėl pirmos dalies ir ten vėlgi tam tikri žodžiai, tie patys žodžiai, kurie pakartojami antroji daly. E, pirmoji daly nėra ten e, tų žodžių, o antroji daly yra. Kaip čia dabar, pirmininkė? Čia mes iš tikrųjų balsuojam dėl dviejų dalių. Ir todėl kartais svarbu šiaip jau pakartoti tuos pačius žodžius, tačiau tie žodžiai skirtingose dalyse. Tad dabar balsuojam dėl antros dalies. Pirmo kompromiso antros dalies. Kas už? Kas prieš? Susilaikiusieji? Atmesta. Dabar balsuosim dėl Dabar balsuosim dėl ketvirto pakeitimo. Kas už jį? Kas prieš? Susilaikiusiai? Atmesta. Penktas pakeitimas. Balsuojam dalimis. Mm, dėl dviejų dalių. Pirma dalis. Kas už pirmą dalį? Kas prieš ją? Susilaikiusiai? Priimta. Antra dalis Kas už antrą dalį? Antra dalis. Taip, bet aš maniau, kad penktas pakeitimas tai pirmo pakeitimo savotiškas kompromisinis variantas, aš maniau, kad gal nereikia dėl jo atskirai balsuoti. Pirmininkė, taip, taip, taip. Jūs teisi, mano tas balsavimo sąrašas yra netikslus. Taip, dabar penktas, šeštas ir septintas ir aštuntas pakeitimai atkrenta, nes mes balsavom už pirmą kompromisą. Tad dabar iš karto galime eiti prie devinto pakeitimų. Čia jis atsiimtas ar kaip? Ar devintas pakeitimas atsiimtas? Taip, atsiimtas, tad dabar reikim prie antro kompromiso. Puiku, kad e, trumpas balsavimo sąrašas netiek daug klaidų. Antras kompromisas, kas už jį, kas prieš, susilaikiusiai priimta. Antras kompromisas priimtas. Todėl dabar galim eiti prie 12 pakeitimo. Čia yra žodinio pakeitimo prašymas. Ar kas nors prieštarautų žodiniam pakeitimui, niekas neprieštarauja. Tad dabar balsuojam dėl 12 pakeitimo su žodiniu pakeitimu. Kas už? Kas prieš? Susilaikiusiai? Priimta. Dabar eikim prie prie gal, dabar balsuokim dėl viso dokumento. Prašom, pradedam balsuoti elektroniniu būdu. Balsuoti pradedam. Balsuoti pradedam. Prašom, balsuokit. Balsuoti baigiam. Labai ačiū. 37 už. Ir ne vienas prieš nebalsavo. Tad dar kartą ačiū. Oh, good job. With... Puikiai atliktas darbas, ponė Buščinarų. Pone pirmininkė, brangus kolegos, man tik belieka padėkoti Jums už bendradarbiavimą, už Jūsų indėlį. Iš tikrųjų, čia buvo e, skubos procedūra renkiamas dokumentas, tikrai labai skubiai mes jį galėjom parengti ir priimti, tad dar kartą ačiū visiems kolegoms. Pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti visiems pranešėjams nes išties darbas buvo sudėtingas, mes jį turėjom nu, atlikti per trumpą laiką, tad ačiū už gerą darbą ir ačiū visiems komiteto nariams, kurie buvo susiję su šiuo dokumentu. Na, o dabar teskim darbą, keis nuomonių pasikeitimas dėl Europos struktūrinių ir investicinių fondų ir e, tinkamo ekonomikos valdymo ar valdysenos. Aptarsim vadinamojo bendrųjų nuostatų reglamento 23 straipsnio įgyvendinimo gairės. Mūsų pranešėjas yra Jose Blanko Lopes, turim šešėlinių pranešėjų, turim komisijos atstovų, jie irgi sudalyvaus mūsų diskusijose. Tad, ponė Lopes, pirmiausia, jums suteiksiu žodį. Na, o dabar paprašysiu kolegas išeinančius iš salės išeiti tyliai, kad galėtume tęsti darbą. Pone Lopes, žodis jums. Ačiū. Pirmininkė, čia pirmą kartą yra keičiamasi nuomonėmis dėl e, pranešimo pagal Europos struktūriniai investicijų fondai ir patikimas ekonomikos valdymas bendrųjų nuostatų reglamento 23 straipsnio taikymo gairės. Kaip prisimenate, e, makroekonominis sąlygiškumas yra ko gero labiausiai prieštaringas e, dalykas struktūriniuose ir investicijų fonduose. Ir Čia ponas Nistelroj buvo pranešėjas, bei Konstantas Krei buvo taip pat pranešėja. E, peržiūrint šį pranešimą matau, kad e, socialistai ir liaudės atstovai buvo, e, pasiūlė išbraukti 23 straipsnį iš minėto reglamento. Be to peržiūrint šias nuostatas buvo pastebėta, kad ir guoja, ir e, žalieji siūlė tą 23 straipsnį išbraukti, todėl manome, kad tos diskusijos dėl 23 straipsnio e, faktiškai e, visi, visi pritarė, kad reikia išbraukti, visi vieningai. E, reglamento projekto autoriai geriau viską žino negu aš, žino, ką turės daryti komisija bei e, taryba. Dar viena istorijos dalis dokumentuose nepasirodė. Lengva įsivaizduoti, kad e, komisija ir taryba prieštaraus 23 straipsnio išbraukimui. Ir tie, kurie dalyvavo darybose, ko gero galės priminti, kas e, tada įvyko. Šiaip ar taip šiandieną makroekonominis sąlygiškumas yra numatytas reglamente ir dėja šiandieną šis savo iniciatyvą parengtas pranešimas nieko neleidžia mums keisti. Paprasčiausiai galime jį pritaikyti kaip galima protingiau. Bet to reikia pridurti, kad komisijos direktyvos yra susijusios su pirmąją 23 straipsnio dalimi. Čia ypatingai turime galvoje investicijos ir e, perprogramavimas. 23 straipsnio čia nėra kalbama apie fondų sustabdymą. Aš turėjau galimybę pasišnekėti su komisijos atstovais, su šešėliniais pranešėjais ir puikiai suprantu, kokie, koks susirūpinimas jiems kyla. Tam, kad e, parašyčiau pranešimą šalia komisijos dar susitikau ir su regionų komiteto atstovais. Šiandieną dėja mūsų tarpe regionų komiteto atstovo nėra, jis ateis gegužės mėnesį, tačiau norėčiau paraginti jūs perskaityti jo padaryt, e, jo surašytą dokumentą, kadangi dokumentas yra labai įdomus. Ten yra kalbama apie fondų e, pertvarkymą, perprogramavimą, e, pertvarkant administracinę naštą, kainas, paskirstant regionams ir savivaldybėms, laikantis bendradarbiavimo ir skaidrumo e, principo. Bendradarbiavimo tarp institucijų ir skaidrumo principo. Kuo e, tvaresnė, tuo efektyvesnė bus tvarumo politika. E, labiausiai įsiskolinę regionai neturėtų būti. E, E, išmesti už borto tie regionai, kurie dėl savo konjunktūros negali investuoti arba pritraukti investicijų, kad pataisytų savo ekonominę ir socialinę situaciją. Reikia atsisakyti, kad tie regionai arba vietinės struktūros neturėtų galimybės dalyvauti programoje, kadangi tam tikras makroekonominės e, sąlygas nustatė centrinė e, valdžia. Dėl to reikia tarp institucinio bendravimo visuose vyriausybės lygiuose, kad vėl e, būtų decentralizuojama, kas būtų priešinga jungimuisi. Tai būtų tai tikrai mums labai reikia e, regioninių reikalų komitete priimti atitinkamą poziciją už tai, kad mūsų e, konstitucija turi garantuoti gerą makro, ger, geras makroekonominės sąlygas. Aš tikiuosi, kad jūs paremsite šituos dalykus, daugiau į detalės nebesileisiu. Tik pasakysiu, kad dabar rengiu projektą ir labai laukiu e, indėlio iš savo šešėlinių pranešėjų pusės. Dar dvi savaitės galima teikti pakeitimus. Reikėtų, kad gegužės mėnesį, kai susitiksime, jau turėtumėm tekstą, kad galėtumėm už tą tekstą balsuoti, ta prasme už jo pakeitimus balsuoti. Tikiuosi, kad e, daugelis kolegų, ypatingai tie kolegos, su kuriais jau padiskutavau, man e, pateiks savo pamastymus, tačiau žinoma esu pasirengęs susitikti ir su kitais kolegomis, ieškoti to bendro vardiklio, kuris, e, tenkintų, kuris būtų pritaikytas pranešimui, tenkintų visus. Aš iešku kaip galima platesnio konsensuso ir ieškodamas to konsensuso, tikrai labai nekantrauju išgirsti jūsų nuomonę, brangus kolegos. Labai ačiū, ponė Blanko Lopes. Dabar žodį suteiksiu šešėliniams pranešėjams. Pirmiausia, ponas Volčiak, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pakartosiu keletą minčių, kurias įsakė pranešėjas Aš palaikiau ryšius su pranešėju ir mastau apie vėlgi 23 straipsnio kontekstą. Tai, ką pranešėjas pasakė, tiesa. Na, o Europos parlamentas iš tikrųjų e, sieks, kad būtų pasiektas kompromisinis susitarimas. Ir todėl mes norėtume, kad šis straipsnis būtų įtartas į bendrųjų nuostatų reglamentą. Kita vertus, šiame kontekste mūsų prerogatyvos kartu ir regionų komiteto įtaka buvo smarkiai sumažinta. Mūsų manimų reglamento 23 straipsnis gali turėti neproporcingą poveikį vietos ir regioniniams Mm, institucijoms, nes šeštasis, e, šeštoji mm, sanglaudos ataskaita kalba apie didelį įsiskolinimą regionų. Tad e, tai irgi susiję su mm, valdymu. Antai regionų komitetas teikia, teigia, teigia kad e, gairės čia aptarinėjamos, tai tiesiog tik tai yra to pirminio reglamento teksto perrašymas, kita redakcija. Ir nuo to tekstas nepaaiškėjo, nepatikslėjo. Mano galva gairės turėtų būti geriau suformuluotos, tiksliau. Ir kartu e, jos turėtų kelti nuspėjamumo, e, numatymo principą Kaip pranešėjas sakė, Europos parlamentui tenka tam tikras vaidmuo, e, būtent iš to mūsų tikisi regionų komitetas, vietos ir regionų valdžios institucijos. Turėtų būti m, mm, tikrai e, šiaip jau turėtų būti pagrindas, kuriuo mes galėtume tinkamai interpretuoti 23 straipsnį. Dabar pirma šio straipsnio dalis ar pirm, pirmosios dalys, kai kalbama apie perprogramavimą, tai administracinių požiūrių nuostata būtų labai sunkiai gyvendinama, ji neišvengiamai užkrautų administracinę naštą. Šio straipsnio tekste aiškiai neįvardyjama nesakoma, ar, sakykime, ten minimi kriterijai, ar tai yra baigtinis ar atviras kriterijų sąrašas. Be to, mano manimu, kai kurios šios straipsnio pasiūlymo nuostatos e, neturi prasmės. Antai, komisija teigia, kad perprogramavimo pareiškimai e, gali būti tiesiog e, paduoti ar prasidėti tik 2015 metais, bet tokia nuostata iš tikrųjų neturi prasmės. Norėčiau pabrėžti dar vieną dalyką. Štai ką, kad šiame procese Europos parlamentas deramai turėtų dalyvauti. Europos parlamentas turėtų atlikti demokratinį e, vertinimą. Ir šis straipsnis, kalbamas, turėtų būti detaliau suformuluotas Pagal straipsnį komisija turėtų būti įpareigota teikti informaciją Europos parlamentui. Maničiau, tą nuostatą, tą elementą būtų galima dar sustiprinti, kad Europos parlamentas galėtų deramai atlikti savo vaidmenį. Taip, iš tikrųjų kalbam apie naują, tokią stiprią mm, E, stiprią priemonę, tačiau vėlgi neturim gairių, kaip tą priemonę būtų galima tinkamai pasinaudoti. Ir todėl gairės, kurias teikia komisija, turėtų dar būti tikslinamos, gerinamos. Dar kreipiuosi į kolegas, turiu klausimą tokį, kaip jūsų manimų Europos komisija turėtų elgtis Graikijos ir Prancūzijos atveju, uh, dėl e, makroekonominių tų sąlygų. Tad kokios procedūros Europos komisija turėtų laikytis? Ir klausimas, ar e, tą procedūrą galėtų kažkaip veikti politiniai sprendimai. Tai tokios būtų mano pastabos ir tą progą dar kartą ačiū pranešėjai už bendradarbiavimą. Pirmininkė, šešėliniai pranešėjai, ponė Tomašeč, prašom, norit kalbėti. Dėkoju. Mums būtina sveika ekonominė valdysena, kad būtų gyvendinta sanglaudos politika ir kad pasiektume valstybėse narėse teigiamų tos politikos rezultatų. Pritariu ekonominiai valdysenai kaip atsakų ekonominė ir politinė krizė. Tam reikia efektyvesnių iš, iš, efektyvesnių išvadų Europos Sąjungoje. Būtina E, ekonomikos e, probleminės vietas aptikti ir užkirsti problemoms kelią, būtina užkirsti kelią deficitui, kuris gali sulėtinti ekonominę plėtrą ir apskritai ekonomikai pa, e, pa, pakenkti. 2013 metų reglamentas numato sąsajas tarp sanglaudos politikos ir ekonominės valdysenos Europos Sąjungoje. Programos yra tokios, kad jos atsižvelgtų nacionalinės reformos programas ir kad būtų atsižvelgta į kiekvienai šaliai parengtas konkrečias rekomendacijas. Būtinos priemonės, kurios užtikrintų, kad Europos investicijų ir struktūriniai fondai bus panaudoti taip, kad būtų gyvendintos tvirtai pagristos ekonominės politikos. Pritariu ekonominiai tvirtai valdysenai ir tikiu, jog uh, reikėtų vengti pernelik dažno perprogramavimo, nes e, taip būtų mažiau numatomi fondai, tai taip galėtų būti pakengta partnerystės susitarimams. E, specifinės rekomendacijos šalims yra atnaujinamos kas metus. E, išsiaiškinama, kokios problemos kamuoja šalis ir dažniausiai tos problemos neišsisprendžia per metus. Tad Europos komisija turėtų veikti išmintingai elgtis išmintingai atlikdama perprogramavimo veiksmus. E, be to turėtų būti pabrėžta, kad perprogramavimas galėtų pakengti vietos ir regioninėms struktūroms, kadangi jos negali būti atsakingos už pernelyg didelės valstybės skolas. O joms reikėtų padaryti viską, kad biudžetas bus vykdomas subalansuotai. Ačiū. Pirmininkė, nematau kolegos Ren, ponas Van Miltenberg norėtų kalbėti. Prašau. Dėkoju, pane pirmininkė, trumpai, kadangi pavaduoju šešėlinį pranešėją šią temą. Čia mes kalbame apie aiškę ekonominę programų valdyseną. Būtina užtikrinti makroekonominio sąlygiškumo gyvendinimą. Komisija parengė gairias ir tai yra puikus išeities taškas, tačiau yra dar vienas dalykas ir tai yra Europos parlamento nuomonė ir informacijos teikimas. Mes norime turėti informaciją apie tai, kas vyksta. Mes taip pat turime informuoti kitus apie tai, kas vyksta, kiek nuo mūsų tai priklauso. E, ypač kai sustabdomi mokėjimai, tais atvejais. Tai yra iš tikrųjų labai svarbu ir turime praktiškai pasižiūrėti, kaip viskas vyks. Nes, kaip sako mūsų bičiuliai e, Britai, pudingo malonumą pajunti jį suvalgęs. Tad turime pasižiūrėti, kaip viskas vyks ir koks rezultatas iš to išeis. Turime pasižiūrėti gairių, be abejo, tačiau ir jos yra geras dalykas, tačiau turime pažiūrėti, kaip visą tai atrodys praktikoje. Turime nuolatos sekti situaciją, gairias, kaip jau sakiau, turime, o dabar turime vesti struktūrinį dialogą su Europos komisija, kad pasižiūrėtume, kaip jos įgaus pavydalą gyvenime. Dėkui. Pirmininkė, ačiū. Kolegė Andersen, ar norėtumėte pasisakyti? Prašau. Dėkoju. Pone pirmininkė, kaip žinote, Europos parlamentas buvo prieš makroekonominį sąlygiškumą sanglaudos politikos atžvilgių dėl tų priežasčių, kurių čia vėl nekartosiu šiandien. Mano partija Sinn Fein yra prieš makroekonominį sąlygiškumą. Nes tai yra išpolis prieš Airijos suverenumą mūsų šalis neturėtų papulti į Europos komisijos ir jos griežto taupimo politikos nagus. Tie, kurie pasisako už makroekonominį sąlygiškumą, sako, kad tai neva padės padidinti Europos socialinio fondo poveikį, bet juk vyksta priešingai įgyvendinant biudžeto griežto taupimo politiką. Ir reikėtų atsisakyti, ko gero, valstybių narių kofinansavimo e, socialiniam Europos fondui. E, tai padėtų padidinti viešasias investicijas. Europos komisija jau iš valstybių narių indėlių, valstybių narių indėlių atsisakė Junkerio e, Junkerio investicijų paketui bus siekiama pritraukti privačias investicijas, o valstybėms narėms reikia paramos, kad jos galėtų didinti investicijas regionuose. Pavyzdžiui, Šiaurės Airijoje, mano apygardoje, mes pasisakoma prieš Londono darbo tvarkę, prieš griežto taupimo priemonės, kurias numatė taip pat ir Dublinas. Ir jūs ko gero nenustepsite, kad mes taip pat pasisakom prie griežto taupimo Briuselyje. Mes norime E, ko e, mes norime makroekonominio sąlygiškumo priemonės atmesti ES apskritai. Būtina atsižvelgti į visą reiškiamą susirūpinimą, ką reiškia mokėjimų sustabdymas valstybėms narėms ir silpniausiams regionams. Jie vis labiau yra priklausomi nuo Europos socialinio fondo. Ar reikės vėl peržiūrėti, perprogramuoti partnerystės susitarimus, tuo tarpu, kai tie regionai ir to šalis jau patiria didžiulį socialinį ir ekonominį deficitą. E, jeigu mokėjimai bus sustabdomi, jų situacija dar labiau suprastės ir aš manau, kad mūsų komisija šito norėtų išvengti, jeigu aš neklystu, ar ne? Pone Roper, jūs norėsite pasisakyti? Ne. Puiku. O dabar Va, turime dar kolegę Maletič, kuri norėtų pasisakyti diskusiją. Prašom, gerbiama kolegė. Pone Maletič, dėkoju. Manau, kad iš tikrųjų tema labai svarbi ir labai sudėtinga. Iš tikrųjų, ši tema reikalauja mūsų visų maksimalaus dėmesio. Negalima taikyti vieno modelio visiems, nes situacija atskirose valstybėse narėse yra labai skirtinga. Kai kurios valstybės narės turi nacionalinės nacionalinės veiksmų programas, kitos regioninės ir e, vienur jų daugiau, kitur mažiau ir situacija tikrai labai labai nevienoda. Kitas dalykas būtų toks. Mes nesulauksime regionuose augimo, jeigu šalis visa patiria makroekonominį disbalansą ir struktūrinės problemas. Tad negalima tikėtis, kad auks regionai, jeigu nacionalinių lygmenių šios problemos neišspręstos. E, Sanklaudos politikos dėka reikėtų šią problemą būtent spręsti. Mūsų tikslas turėtų būti sukurti verslui palankę aplinką, lankščią darbo rinką, tvarius viešuosius finansus ir kas irgi tai yra labai svarbu, reikėtų fiskalinę konsolidaciją renkti taip, kad ji būtų draugiš, kad ji būtų palanki ekonomikos plėtrai. Nes e, dažnai dėl labai griežtos fiskalinės, e, fiskalinės konsolidacijos kyla problemų ekonominiai plėtrai. Mes dažnai bandome ir turime rasti sprendimus, kaip sanglaudos politika galėtų padėti išspręsti ekonominės valdysenos problemas. Tačiau komisija taip pat turėtų turėti mintį ir tai, kad labai nelengva yra rasti visiems panašų kokį nors vieną sprendimą, nes situacija, kaip jau sakiau, yra visur skirtinga. Tad jeigu norime veikti sėkmingai ir tą priemonę, tas gairias sėkmingai pritaikyti, tai tuomet tos gairės turėtų būti labai būti paprastos, jos turėtų apriepti visas skirtybės Europos Sąjungoje ir, kas labai svarbu, būtų, reikėtų mums turėti galimybę greitai reaguoti. Nereikėtų veiksmų programų atidėlioti nes turi būti tam tikri veiksmai, kurios galima įgyvendinti pagal rekomendacijas skirtas atskiroms šalims. Nes užtektų galbūt numatyti techninės pagalbos galimybę šaliai, kad ji galėtų e, programą vieną ar kitą įgyvendinti ir nereikėtų galbūt keisti teminių prioritetų. Manau, kad į visą tai turime atsižvelgti. Ir kol kas gairės nėra nukreiptos būtent šią linkme, o turėtų, reikėtų pasižiūrėti, kaip jas padaryti labiau funkcionaliomis. Dėkui. To... Labai ačiū, dabar žodį suteiksiu poniai Demato. Eh, ačiū. Taip pat dėkoju ir kolegai už pranešimą. Jis yra labai prieštaringas, dar nuo e, diskusijas skri, e, tęsiasi nuo praeitos kadencijos. Aš nebuvau praeitos kadencijos metu, tačiau parlamentas prieštarauja to straipsnio įtarpimui. Žinoma, jūs mums duosite ir naujų atsakymų, tačiau visa ši istorija su 23 straipsniu verčia mus nerimauti, visas politinės frakcijas verčia nerimauti. Europos komisija nesugebėjo nuraminti kolegų praeitos kadencijos metu dėl fondų naudojimo, o taip pat norėčiau priminti, kad Han komisaras praeitais metais pasakė, jog uh, kon, e, makrokondicionalumo faktorius bus taikomas pagal tai, kiek valstybės e, laikysis ekonominių sąlygų. Tačiau visa tai buvo diskutuojama daugiau teoriškai, o šiandieną mes e, suvokiame, kad regionai, kurie laikomi mažiausiai išsivyščiusiais nebeturi galimybės naudotis vienu iš e, sanglaudos politikos ramščių. Jie tiesiog nubaudžiami, nes ne, nors ne jie atsakingi už tai, kad yra viešasis deficitas, nacionalinis deficitas, bet to juk yra e, konstitucinė prievalė, kuri verčia valstybės narės sekti jų sąskaitų pusiausvyrą. Dar norėčiau paminėti regionų komiteto nuomonę pareikštą vasario mėnesį. E, komisija prašo daugiau lankstumo investicijų srityje, tačiau komisija yra už programų pertvarkymą ir už įšaldymą tų programų, e, kurių įgyvendinimui šalis nesilaiko tam tikrų e, standartų. Aš nežinau, ką mes padarysime su tuo 23 laipsniu, pavyks mums ar nepavyks, tačiau bent jau pademonstruosime drąsą. Labai ačiū. Daugiau nematau norinčių kalbėti. Tad dabar suteiksiu žodį Europos komisijos atstovams. Nežinau, kuris, kurio direktorato ECFIN ar regio generalinių direktorato atstovai pradės. Taip, ačiū, aš pradėsiu regionų generalinio direktorato vardu. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ačiū pranešėjui, ačiū šešėliniams pranešėjams už pasisakymus, kuriuos ką tik išgirdom. Pradėsiu pirmiausia nuo to, kodėl komisija parengė ir paskelbė gairės. Komisija ES oficialiajam leidinį paskelbė pareiškimą, kad ji ketina parengti gairės tam, kad būtų galima patikslinti nemažai 23 straipsnio pirmos dalies, nuo pirmos iki šeštos dalies imtinai punktų. Tad pabrėž, tą norėjau ir pabrėžti Tad čia mūsų gairės dabar apima tik tai 23 straipsnio dalis nuo pirmos iki šeštos. Ir komisijos pareiškime buvo sakoma, kad komisija turės dar toliau paaiškinti, kas įvairias būtent savokas tuose straipsniuose minimas, sakykime, kas kas tai yra veiksmas, effective action pagal šeštą dalį ir kartu kokiomis aplinkybėmis, sakykime, reikėtų patikslinti, kada sustabdomi mokėjimai ir kokie kriterijai E, komisijos manimų bus svarbus, e, kad tam, kad galėtų e, būti priimtas sprendimas dėl programų suspendavimo. Tad toks yra gairių kontekstas. Gairės, kaip jūs sakiau, buvo patvirtintos praėjusiu metu Liepą. Na ir gairėse jau apriepiama nemažai dalykų, kuriuos paminėjo prelegentai. Noriu tik taip aiškinti štai ką, kad partnerystės susitarimai ir programos, kai jos priimamos, jos turi atsižvelgti į tarybos rekomendacijas ir specifines valstybėms narėms skirtas rekomendacijas. Jos turi dėrėti su bendraja ekonomikos politika. To nereikėtų pamiršti. Ir e, čia toks nuraminamas elementas yra tas, kad tam, kad programos per trumpą laiką nebūtų šiaip jau kaitaliojamos, e, koreguojamos, nes jos šiaip jau turės atsižvelgti į politikos prioritetus. Ir, ir pagal reglamentą numatoma, kad e, koregu, pakoregavimas numatomas tik tarp 15 ir 20 18 metų, neminimi 14 metai. Be to, gairėse sakoma, kad komisija pasisako už stabilumą, e, tas irgi buvo paminėtas, nes dėl turimos politikos tiesiog struktūrinio pobūdžio. Na ir dabar, kai bus iškils reikalas perprogramuoti, tai tik tai tokiu atveju, kai komisija manys, jog bus padaromas tuo perprogramavimu papildomas poveikis, kad vėlgi tai nesukeltų tiesiog tokios tuščios e, administracinės naštos. Tai irgi svarbu. Ir jeigu vis dėlto reikės perprogramuoti, tai vis dėlto komisija sieks išlaikyti tam tikrą jau suderintų minima, programų skaičių. Taip, jūs minėjot, kad yra skirtumų tarp valstybių narių, kurios vienos ėmėsi jau kelių reformų programų, kitos nė, nė, nėra tiek daug. Tačiau komisija norėtų, kad visa tai daroma kuo paprasčiau. O dėl tos įvairovės valstybėse narėse, Kaip tik todėl gairės negali reglamentuoti kiekvieno elementėlio. Tos gairės, taip čia buvo pasakyta, kad jos gal per bendros, gal iš jų ne, ne visai aišku, kaipgi komisija e, priims sprendimą perprogramuoti, bet e, nepamirškim, pirmiausia, juk teisėkuros subjektas suteikia tam tikrų galių komisijai ir antra, turint galvoje, kaip nevienodos sąlygos valstybėse narėse, komisijos gairės nėra toks kurpalis, ant kurio viskas maunama. Dabar dėl peržiūros savokos, dėl pakeitimų tipų rūšių pakartosiu. Jei yra, sakykime, tarybos rekomendacijos ar specifinės valstybių narių rekomendacijos, tai tada komisija turi pateikti prašymą, mm, tai yra ne vėliau kaip keturis mėnesius po tų rekomendacijų prieimimo ir tada komisija turės pateikti tinkamai motyvus, paaiškinti, kokius minimalius pakeitimus turi padaryti valstybės narės, kaip keisis e, finansavimo tos finansuojamos lėšos ir kartu vėlgi bus siekiama sumažinti paklaidų skaičių. Tad komisija nurodys tam tikras sritis, kurias norėtų sustiprinti, tačiau valstybės narės pačios spręs, kokias programas reikėtų siaurinti, mažinti tam, kad nes tai irgi bus laikomasi subsidiarumo, subsidiarumo principo. Komisija nereglamentuos e, kiekvieno elemento prašymo. O dabar, jei komisija manys, kad tam tikros programos yra kritinės lemiamos reikšmės, tai tada komisija prašymė, pateiks prašymą tiesiog, kad nebūtų mažinamos lėšos toms programoms. Be to, gairėse mm, kalbama apie effective action, veiksmingus veiksmus ir čia e, pateikiama tam tikrų elementų. Dabar e, tai komisija e, būtent tiesiog atsižvelgdama į valstybių narių atsakomybę ir tada komisija vertins, ar, ar visi elementai, visus elementus atsižvelgta. Toliau gairėse kalbama ir apie sąlygas, kuriomis galima sustabdyti mokėjimus. Tais atvejais, kai valstybė narė ne, negražina e, lėšų, tai tam tik komisija gali tada e, mąstyti apie e, vėlgi finansavimo sustabdymą, atsižvelgdama į tam tikras sąlygas, kurios išvardėmos gairėse komisija vertins, ar valstybė narė ėmėsi veiksmingo veiksmo ir jeigu nustato, kad nebuvo imtasi veiksmingo veiksmo, komisija gali sustabdyti mokėjimus. Ir čia straipsnio pagal antrą dalį komisija sprendžia, ar sustabdyti, ar toliau tęsti mokėjimus, asignavimus. Ir galiausia, gairėse kalbama apie kriterijų uh, E, į kurį atsižvelgiant e, vėlgi programos gali būti sustabdomos. Čia atsižvelgiama būtų į tris principus, kad e, sustabdymas turi būti proporcingas ir veiksmingas. Tai yra sustabdymas būtų minimalaus lygio, kad vis dėlto valstybės narės būtų skatinamos atsižvelgti į komisijos reikalavimus be to valstybių narių e, vienodų, vienodo sąlygų turėtų būti laikomasi. Ir kartu, e, be to reikėtų kartu atsižvelgti į valstybių narių ypatumus. Tad čia vėlgi bus, būtų tada atsižvelgiama į švelninančias vadinamasias aplinkybės, antai į užimtumo lygį, skurdo lygį rytai ar valstybė narė nėra apimta ekonominio nuosmukio. Be to, dar kodėl Europos parlamentas taip mini tas gairės. Komisijos pareiškime aiškiai buvo pasakyta, ką komisija ketina spręsti gairėse ir be abejonės, kad komisija iš tikrųjų laikysis straipsnio 15 dalies nuostatų, būtent ten aiškiai pasakyta, kad komisija turės teikti e, Europos parlamentų informaciją apie šio reglamento taikymą ir jeigu, sakykime, griebiamasi to lėšų sustabdymo mechanizmo, tai tada vėlgi numatyta galimybė Europos parlamentui pasikviesti komisiją ir tiesiog sudalyvauti struktūrinėme dialoge apie tai, kaip įgyvendinama šis straipsnis. Ir galiausia, sureaguosiu į keletą konkrečių pastabų. Antai dėl administracinės naštos kurią galėtų užkelti, e, už, užkrauti gairės. Komisija žino, tą suvokia, kad e, bet kokie ten pokyčiai gali kelti administracinę naštą tiek komisijai, tiek valstybėms narėms. Bet nepamirškim, tas e, perprogramavimas bus tik tada, kai bus aiškiai suvokiama, jog tai tikrai darys teigiamą poveikį ir to nereikėtų pamiršti. Na, o dabar daug elementų paminėjau. Toliau. Dėl sustabdymo ir poveikio tam daugia pakopiam valdymui, įvairių lygių valdymui, tai lėšos sustabdomos bus ne dėl ekonominių problemų masto bet pirmiausia dėl konkrečios valstybės narės neveikimo, nu, dėl to, kad valstybė narė nebus ėmusis e, veiksmingo veiksmo, effective action. Nes čia svarbiausias elementas, kaip sakiau, ne problem, ekonominės krizės mastas, bet e, valstybės narės neveik, neveikimas. Be to dar buvo pasakyta. Tai komisija nenorėtų, kad tas e, gairės kirstusi ar dengt, per, persidengtų su Europos semestro e, tam tikrais dalykais. Tai čia tiesiog gairės, e, kaip jau sakiau, bus orientuojamasi į tarybos ir į specifines valstybių narių rekomendacijas. Tad tiek. Ačiū kolegai už detalų paaiškinimą. Ar kas nors dar norėtų tarti žodį? Iš Ekfin kas nors? Prašau. Žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū už tos pasisakymus. Kaip sakė kolega iš Reidžiau generalinio direktorato, labai svarbu atsižvelgti į reprogramavimo mechanizmo ypatumus. Mes Dabar nekalbėsime apie šį šio mechanizmo reprogramavimo detalės dabar, tik tai norėčiau priminti e, keletą dalykų dėl makroekonominio sąlygiškumo. Pirmiausia, net 23 straipsnių bus remiamasi. Mes, tik, mes bandom pasakyti, kad negera makronominė politika nepadeda šalims plėtotis ekonomiškai. 23 straipsnio sąranga yra labai subtili. Ten atsižvelgiama į Europos parlamento išreikštą susirūpinimą. E, yra numatyti papildomi dalykai, saugikliai papildomi, na ir dar, kai dėl kofinansavimo e, augimo ir stabilumo pakte, nes buvo užduotas klausimas šią temą. Norėčiau priminti, kad Europos komisija įsipareigojo visiškai pasinaudoti lankstumu, kurį leidžia stabilumo raugimo faktas, kad būtų galima e, atsižvelgti į viešojo investicijų, viešojo investavimo poreikius. Būtent dėl to Europos komisija paskelbė savo komunikatą sausio 13 dieną. Tai rodo komisijos požiūrį, tai rodo, kad turimas tikslas paskatinti ekonomikos augimą atsakingų būdų. Šis komunikatas dabar yra svarstomas tarybos atsakingose darbo grupėse. Ir netrukus e, bus galima jomis visiškai naudotis. Ir komunikate yra išdėstyta visa reikalinga su to susijusi informacija. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Norėčiau tik pasakyti štai ką. Mūsų komitetui šis pranešimas yra ypatingos svarbos, kadangi tai yra mūsų ankstesnės kadencijos metu atlikto darbo tasa. Mes norime parodyti, jog Europos parlamento vaidmuo yra labai svarbus viso įgyvendinimo proceso metu. Mes labai didžiai prižiūrėsime tą sistemą, kad būtų užtikrinta vienoda padėtis visoms valstybėms narėms ir jų regionams įgyvendinti savo tikslus pagal sanglaudos politikos nuostatas. Pone Blanko Lopes, žodis jums apibendrinimui. <clears throat> Muchas gracias, muchas gracias a todos por las aportaciones y las reflexiones. Dėkoju visiems už pastabas. Nekalbėsime apie 23 straipsnio turinį, kadangi visa tai yra vieša, tačiau reikėtų pasižiūrėti, kaip galime rasti protingą ir subalansuotą sprendimą. Kokį vaidmenį gali atlikti e, regi komitetas ir parlamente, taip pat kokį vaidmenį galime atlikti. Visiems labai ačiū už pasisakymus, tačiau norėčiau dar nuo savęs vieną pastabą pasakyti, jau pradžioje minėjau. Nes mane suneramino paskutinis pasisakymas. Žinoma, kad galima kažkaip tai tvarkyti su vietinėmis investicijomis, eiti per centrinės struktūras ir uh, E, susidurti su blogu valdymu, bet mes galime padaryti, kad regionai nebūtų skriaudžiami, baudžiami dėl to, kad centrinės struktūros jie skriaudžia makroekonomiškai. Vietinės ir regioninės struktūros tiesiog gali nukentėti dėl to, kad e, centrinės struktūros skiria joms nepakankamai dėmesio. Tiesiog reikėtų pasižiūrėti, kaip to išvengti. Ir kaip dar labiau nenusmugdyti ir taip trapios ekonominės situacijos. Taigi mes pateiksime subalansuotą pranešimą. savai mes suprantama, mes nekvestionuojame to straipsnio 23, dėl jo nediskutuosime, tiesiog mes pabandysime rasti mechanizmus parlamente, kurie leistų užtikrinti teisingą ekonominio makrosaligiškumo taikymą ir kad viskas būtų daroma teisingai ir subalansuotai. iš komisijos ir šešėlinių pranešėjų pasisakymų galima suprasti, kad konsensusas yra. Aš taip pat pabandysiu palaikyti tą susitarimo dvasę. Ir tikiuosi, kad balsuodami dėl e, pranešimo taip pat išlaikysime šią bendrumo dvasę. Ateityje netrukus atsiųsiu oficialiai e, šešėliniams pranešėjams e, galutinę versiją ir, žinoma, tada jau bus sudėlioti galutiniai taškai. Ui, dėkoju. Šiuo baigiame savo rytmečio darbo tvarkę. Ačiū už dalyvavimą, o dabar vyks koordinatorių posėdis. Prašome koordinatorius likti posėdžių salėje uždariam posėdžiui. Kiti kolegos yra laisvi, susitiksime su jais trečią valandą po pietų.